Mesdames, Messieurs, chers collègues. Ponės ir ponai, mėly kolegos, labą vakarą, sveiki susirinkę atvykę į gynybos ir saugumo pakopantyčios teigiamai posėdį. Sveikinu naujai išrinktus kolegas ir žinoma sveikinu perrinktus kolegas. Šis pakomitetis yra iš ir pakomitetis, taigi tai, tai, tai dar nereiškia, kad tai yra antrarūšis komitetas, nes tikrai tai yra reikšmingas pakomitetis, tai yra be to saugumo ir gynybos pakomitetis. Tai yra ne vien tik tai mm, diskusijų vieta, kur aptariami klausimai kaip gynyba, bet eina kalba apie saugumą ir gynybą. Tai yra tokius dalykus, kurie įrašyti į sutartis, kurie, mm, tai, tai dalykus, kurie taip pat yra labai svarbus, kadangi ir vykdomos yra misijos ES ir taip toliau. Tai nėra ne vien tik tai kažkokių neegzistuojančių ES lygmenių temų aptarimo vieta, tai yra tikrai svarbių klausimų aptarimo vieta mūsų pakomitis yra svarbus ir aš pradedu e, posėdį. Noriu pasakyti, kad šiandien mes turime sudaryti šio pakomitečio biurą, taigi turime išrinkti mm, pirmininką ir vicepirmininkus. Ir mm, iš karto pradėkime darbą. Aš e, Tada iš karto ir imsiuos šio pakomitečio pirmininko rinkimų. Uh, Dar tiesa turiu paminėti pavaduojančius narius, kurie balsuojant pavaduos tikruosius narius, kurių nėra posėdėje. Socialdemokrato vardu Viktor Boštinaru balsuos e, ir EPP Ivo Belet ir McAllister balsuos pavaduodami tikruosius narius. Kvormas yra aštuoni nariai ir kvorumą mes pasiekėme, tai galime dabar išklausyti kandidatūrų ir suteiksiu frakcijom žodį. Jeffrey Van Orden iš karto žodis jums, kad pristatytumėt kandidatūrą. Ačiū. Ačiū. Pirmininkė. Turiu pasakyti, kad tikrai labai džiaugiamės jūsų pirmininkavimu šiam pakometečiui praeitoje kadencijoje, todėl norime labai padėkoti jums už visą darbą. Ir dabar Europos konservatorių reformistų frakcijos vardu noriu pasiūlyti ponę Aną Fortygą į šio pakometečio pirmininkės. Pone Fortyga yra tikrai labai žymi um, Lenkijos parlamento narė buvusi, taip pat buvo Lenkijos prezidentūros vadovė, o kas dar svarbiau, ji buvo Lenkijos užsienio reikalų ministrė e, keliarius metus, taigi ji yra sukaupusi didelės patirties, kurią atsineš į šias pareigas. E, tai aš manau, kad tikrai ji tikrai sugebės gerai vadovauti šiam pakomitečiui. Fotygi. Ačiū, ponia Fortiga, ar jūs sutinkate būti kandidate? Yes, Taip, aš sutinku. Fortiga. Ačiū, ponia Fortiga, tikrai yra tikroji šio pakomitečio narė ir ji taip pat yra tinkamai pateikusi finansinių interesų deklaraciją, taigi ji gali būti renkama šias pareigas. Ar yra kitų kandidatūrų? Ana Gomes. Ana Gomes. Um. Oui, monsieur le président. Taip, pirmininkė, aš irgi norėčiau Jūs pasveikinti ir Jums padėkoti už puikų pirmininkavimą šiam pakomitečiui, kuris tikrai buvo labai svarbus. Ir norėčiau E, pristatyti vidurių pagrindų savo kandidatūrą. Aišku, aš neturiu tokių savybių, kaip ponas Vanordinas išvardino ponios Vartygos, jo frakcijos narės. Tačiau aš manau, kad e, ši frakcija visuomet e, pristato tokią poziciją, kuri ginčyje saugumo ir gynybos politikos reikalingumą Europos Sąjungai. E, tokia yra šios frakcijos linija, todėl aš galvoju, kad tikrai ši kandidatė yra netinkama būti šio pakomitečio pirmininkė. Mm, aš dirbu nuo 2004 metų šiame pako apmetite, kai tik tai buvo jis suformuotas. Aš žinau, kad tikrai šio pako mitečio nariams reikėjo įdėti labai daug pasangų, kad įtvirtintumėm šio pako mitečio reputaciją, svarbą įvaizdį ir, ir visi tikrai labai daug dirba ir jūs pirmininkė taip pat. Ir aš manau, kad iš tikrųjų galbūt ponia Fartiga galėtų paaiškinti mums, bet jeigu ponia Fartiga tikrai pritarė tokiai pačiai pozicijai kaip ir kolega, kolega Van Ordenas, kuris tik ką pasiūlė jos kandidatūrą ir kuri visuomet buvo labai aiški ir labai nuosekliai išsakoma, mm, kaip uh, poziciją, kuri visiškai yra priešinga e, Europos saugumo ir gynybos politikos formavimui, tai aš tikrai manau, kad dabar tokiu momentu tokia kandidatūra yra visiškai netinkama, ypač kai na, kalba apie tokią krizę, kuri yra visiškai šalia ES ir Europos saugumo ir gynybos politika yra tikrai labai svarbi e, tokiu atveju. Tai aš norėčiau paprašyti ponios Fartigos, gal ji galėtų mums paaiškinti, kokia yra jos pozicija Mm, ar jį tikrai pritarė tokiai pačiai nuomonė kaip ir ponas Vanordinas, kuris siūlo jo, jos kandidatūrą. Jeigu taip, tai aš tikrai mm, keliu savo kandidatūrą ir reikalauju slaptų balsavimą. Du dalykai. Visų pirma, dėl kandidatūrų teikimo kas egzistuoja, tačiau kandidatūra turi būti keliama arba frakcijos vardu, o jūs kalbate apie individualų teikimą, taigi turi būti arba, e, individual, e, arba e, teikiama kandidatūra nuo frakcijos, arba turi būti dar bent du parlamentarai, kurie remia jūsų kandidatūrą. Jeigu jūs turite dar du narius, kurie parems jūsų kandidatūrą, tai tuomet jūs turėsite teisę kelti savo kandidatūrą. Tai dėl kandidatūros teikimo dabar, dėl politikos aš suteikiu žodį frakcijai, ACR frakcijai, kuri iškėlė ponios Vartygos kandidatūrą. Ponas Vanortinai, prašom. Uh, Ačiū, pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad kalba neina apie mano kandidatūrą, kalba eina apie frakcijos vardų siūlomą kandidatę ponę Fotygą. Tai yra pirmas dalykas. Antras dalykas, esame Europos parlamente, tai yra demokratiškas parlamentas, atstovaujama, kuri, kuris atstovauja daugeliu nuomonių ir valstybių Europos Sąjungoje ir mes turime teisę būti visapusiškai atstovaujami. Trečias dalykas e, - nominacijos siūlomos, kandidatūros siūlomos pagal Dahon sistemą, pagal kurią mažesnių frakcijų interesai ir šal, mažesnių šalių interesai būtų apsaugomi. Ir aš manau, kad būtų pavojinga žengti šitą žingsnį ir nu, nu, nukrypti kitą linkmę, bet žinau, kad ponia Fotyga irgi nori šį beitą pasakyti. Ačiū, ponia Fotyga. Ačiū pirmininkė. Pone, aš atstovauju Lenkijai. Tai yra mano rinkiminė apygarda. Be to, aš vadovavau Lenkijos delegacijai tarp vyriausybinėje konferencijoje, kai buvo daromasi dėl Lisabono sutarties. Ir aš puikiai žinau, 42 straipsnio turinį, kur kalbama apie bendrąją saugumo ir gynybos politiką. Ir aš norėčiau pasisakyti savo asmeniu vardu. Ir šios straipsnio ir raidė ir dvasia aiškiai įvardyje aiškę bendrą saugumo ir gynybos politiką. Ir aš neturiu jokių šanksnių nusistatymų prieš kurias tai valstybės narės, kurios irgi siekia savo saugumo kitose alijansuose, tokiuose kaip NATO. Ir žinoma, aš kaip e, antikomunistinės opozicijos narė Lenkijoje, mes tikrai labai vertiname savo alijanso mums užtikrinamą saugumą. Dėl to aš labai sąžiningai vertinu tai, dėl ko buvo sudėrėta ir ką ratifikavo Lenkijos parlamentas, ką pasirašė Lenkijos prezidentas ir tai yra įstatymas e, mūsų šalyje, kuris mane įpareigoja ir kuriuo aš tikiu, bet aš vis tiek nenorėčiau kad bendra gynybos saugumo politika mano labai neramame regione būtų pakeista saugumu, pakeistas saugumu, kuris yra užtikrinamas NATO. Ačiū. Ačiū už pasisakymą. Ponas, ponas Pašku nori pasakyti. Pirmiausia, dėl procedūrinių klausimų aš esu vienas iš žmonių, kurie remia kolegės Anos Gomeš kandidatūrą ir bus kitų, kurie tą patį pasakys. Tačiau esmė yra ne kandidat, kandidatės esma, asmeninės savybės, tiesiog tai yra, esmė yra požiūris komitete, komitete, kuris priklauso Europos Sąjungai. Jeigu mes saugumo ir gynybos politiką Europos Sąjungoje atsietumėme, komitete kuris būtent ir yra sukurtas tam, kad būtų paremta ir paskatinta bendra saugumo ir gynybos politika. Ir jeigu viskas būtų perduota NATO, ir aš turiu pasakyti, kad aš remiu NATO, ir aš buvau dėrybininkas dėl Rumunijos įstojimo į NATO, aš pritariu NATO, tačiau tuo pat metu aš negaliu, negaliu laikytis konkurencinio požiūrio, sakyti arba tas, arba kitas. Jie turi uh, tie du dalykai turi vienas kitą papildyti, o ne konkuruoti tarpusavyje. Ir jeigu aš būčiau taip supratęs, tai nebūčiau prašę žodžio, bet dėja supratau taip, kaip supratau, pirmininkas, mėly kolegos. Tos diskusijos jau vyksta penkerius metus šiame pakomitetyje ir vyko ne kartą šio klausimu. Taigi siūlyčiau dabar pereiti iškart prie procedūrų. Mes balsuosime arba plojimais, jeigu ponia Potiga vienintelė kandidatė, arba slaptų balsavimų, jeigu ponia Gomeš ir toliau siūlo savo kandidatūrą. Taip. Tuomet balsuosime elektroniškai, slaptai. Aš prašau visų pasirūpinti savo elektroninėmis balsavimo kortelėmis ir tada galėsime balsuoti. Ponios Gomeš kandidatūra buvo pristatyta, daugiau nei du pakomitečio nariai pritarė jos kandidatūrai. Tai čia viskas jau išspręsta. Pone Gomes yra šio pakomitečio tikroji narė, pilna teisė narė, yra pateikusi savo finansinių interesų deklaraciją, taigi jos kandidatūra primtina. Taigi balsosime dėl dviejų kandidatų, tai bus slaptas elektroninis balsavimas. Ir norėčiau priminti, kad balsuosime naudodami du mygtukus - už ir prieš. Žalesis - už mygtukas pagal alfabetą. Tenka poniai fatiga. Jeigu balsuojate už ponę fatigą, spaudžiate žaliai mygtuką, o jeigu spaudžiate raudonai mygtuką, tuomet balsuosite už ponę Gomes. Gomeš. Ar visiems viskas aišku? Puiku. Kągi, tuomet e, pradedame balsuoti. dviems balsuojančiais yra per daug. Balsuoti gali tik tai pilna teisiai pakomitečio nariai. Yra dviem kortelėm per daug aparatūrose. Dar vieną kortelę yra per daug. Dar vienu balsuojančiųjų per daug. Aš tiksliai negaliu pasakyti, iš kurios frakcijos yra tas žmogus, ar dabar jau viskas yra tvarkoje. Aš pasakysiu, kiek turi kiekviena frakcija balsų. EPP 9 balsus, socialistai 8 balsus turi, ECR 3 balsus, ALDE 3 balsus, GUE 2 balsus, Žalieji 2 balsus, EFDD 2 balsus ir neprisijungia vieną balsą. Vis dar vienu balsu yra per daug. ar galėtų tas asmo, kuris nebalsuoja, išimti kortelę iš aparato. Reikia išimti kortelę iš balsavimo aparatūros. Dabar viskas yra gerai. Ne, vis dar vienu yra per daug. Prašau kiekvienos politinės frakcijos išsiaiškinti dabar viskas gerai, 30 balsuoja, tiek kiek reikia. Taigi balsuojame, 30 žmonių balsuoja. Ar visi jau balsavote? Ne. Vėl 31 atsirado balsuojantis. Labai prašau, mūsų nėra 250, neturėtų būti taip sudėtinga, taigi iš naujo balsuojame. Uh, Žal, žalės mygtukas Fotyga, raudonas mygtukas Gomeš. Balsuojam. EPP viskas tvarkoj, įtraukiant ir mane, įskaitant ir mane. Aštuoni balsai socialistai, ar viskas tvarkoj pas jūs? Viskas gerai, pas socialistus yra tvarkoj. Dabar yra 30. Baigiame balsavimą rezultatas yra štai koks. 15 fotyga, 8 ponia Gomeš. La majorité était à 15, donc Madame Fotiga est élue. Ponia Fotiga yra išrinkta šio pakomtečio pirmininkė, prašau, aš jai užleidžiu savo vietą. Vous pouvez emmener le impetueux. quorum is reached, so it's okay. Mm-hmm. I would like to, to thank the subcommittee. Norėčiau padėkoti pakomitečiui, tai yra saugumo ir gynybos pakomitečiui, už tai, kad mane išrinkote užimti šias garbingas pirmininkės pareigas. Norėčiau padėkoti buvusiam pirmininkui už jo puikų darbą. Ir aš įsipareigoju pasitelkti jo patirtį, taip pat ir sekretariato patirtį savo tolesnėme darbe. Dabar norėčiau pereiti prie antrojo šiandienos posėdžio darbo tvarkės klausimo. Rinksime vicepirmininkus šiam pakomitečiui. Kvorumas reikiamas yra pasiektas ir čia vėl galioja tų pačių pakaitinių narių sąrašas, kurie balsuos vietoje pilnateisių narių. Ir dabar norėčiau suteikti žodį frakcijų atstovams, kad jie pristatytų pirmojo vicepirmininko kandidatūrą. Prašau, ponas Kelam. Ačiū, ponė, sveikinu. EPP frakcijos vardu norėčiau pasiūlyti kandidatą į pirmojo vicepirmininko postą, tai yra kolega Michaelis Galeris, kuris turi įspūdingos patirties saugumo gynybos politikos rytyje ir buvo ilgalaikis koordinatorius ir įrodė, kad yra visada pasirengęs bendradarbiauti ir siekti kompromisų. Taigi, Michaelis Galeris yra mūsų kandidatas. Ačiū. Dėkoju. Ar kandidatas sutinka? Taip. Ačiū. Pone, finansinių interesų deklaracija jūsų yra gauta ir jūs siūlo frakciją, taigi mes siūlome išrinkti, siūlau išrinkti pirmąjį vicepirmininką plojimais. Ačiū. Išrinkome pirmąjį vicepirmininką. Kviečiu jūs um, atsisėsti šalia manęs. Dabar antrasis vicepirmininkas jį siūlo irgi frakcija. Prašau, gal galėtumėte pasiūlyti kandidatą. Ponas Kelamas, prašau. Ačiū dar kartą. EPP frakcijos vardu aš norėčiau pasiūlyti į antrojo vicepirmininko pareigas Jaromir Štetiną. Pone Štetinė, ar jūs sutinkate? būti kandidatu. Ačiū. Finansinių interesų deklaracija buvo pateikta, dėl to aš siūlau pritarti šiam kandidatui bals, bals, e, plojimais. Taigi antras vicepirmininkas jau yra išrinktas. Prašau ateiti ir prisijungti prie mūsų. Um, now, please, uh, SD representative. Dabar prašyčiau socialistų frakcijos kandidato teikti kandidatūrą trečiojo vice E, vicepirmininko postui. Pone pirmininkė, man malonu paskelbti savo kolegos kandidatūrą, pono Kano kandidatūrą, kuris yra tikrai labai kompetitingas asmuo ir patyręs daug asmuo, įskaitant ir gynybos ir e, saugumo politikos rytį. Ačiū. Finansinių interesų deklaraciją ponas Kanas yra pateikęs. Pone Kanai, ar jūs sutinkate priimti šią E, ar sutinkate šios su jūsų kandidatūros teikimu? Gerai, dėkoju. Ar pakomitečio nariai galėtų patvirtinti šią kandidatūrą plojimu, nes neturime kitų kandidatų? Ačiū. ketvirtoji kandidatūra ketvirtajam vicepirmininkui rinkti mūsų pakomitetyje. E, tai yra, dabar turime ketvirtąjį pakomite, e, pakomitečio vicepirmininką, kurį turime išrinkti ir dabar norėtume, kad guoja frakcijos atstovas pateiktų šią kandidatūrą. Ačiū. Mes norėtume pasiūlyti Sabinę Liuzing. Ji e, čia dirba nuo 2009 metų ir buvo AFET ir SEDEV e, komitetų narė. Jinai e, buvo perinkta į kitą kadenciją ir jis tai perinkta ir į šį pakomitetę ir ji labai aktyviai dirbo visais klausimais, kurie rūpėjo šiam pakomitečiui ir dėl to norėtume pasiūlyti jos kandidatūrą mūsų frakcijos vardu, kad ji taptų ketvirtąją vicepirmininkę. Ar kandidatė sutinka su jos kandidatūros teikimu? Taip. Finansinių interesų deklaracija parlamentui taip pat buvo pateikta šios kandidatės ir dėl to mes galime ją rinkti ketvirtosios vicepirmininkės pareigoms užimti. Ar galėtumėte paploti? Dėkoju. Norėčiau paprašyti naujosios vicepirmininkės prisijungti prie mūsų prezidime. Thank you. Now we move to... Pareikime prie trečio darbo tvarkės punkto. Norėčiau, kad patvirtintumėte kitų mūsų posėdžių kalendorių šis, visiems šiems likusiems metams iki gruodžio mėnesio. Pirmasis kitas mūsų posėdis įvyks rugsėjo 11 dieną. Tai šis posėdis įvyks jau po atostogų ir be abejo turėsime įvairių svarbių renginių ir įvykių, kurie bus vykę iki to laiko ir taip pat bus rengiamasi kitam NATO vadovų sustikimui, kuris įvyks e, rugsėjo mėnesį Velse. Taigi e, tikėtina, kad turėsime labai daug darbo ir dėl to norėčiau pakviesti ir e, išplėstinio biuro narius prisijungti prie mūsų Strasbūrė ir aptarti visus tos svarbius darbo klausimus kurie rūpi šiam komitetui. Ir jeigu sutinkate su šiuo pasiūlymu, negirdžiu, kad kas nors prieštarautų, mes patvirtiname šį darbo kalendorių. Yeah. Oh. Okay, so there is no any other business nėra kitų klausimų numatytų darbo atvarkėje, todėl aš baigiu posėdį. Dėkoju visiems dar kartą. Dėkoju ir už tai, kad išrinkote prezidimo narius.